Jim? Let's say uh, an hour. Let's get this prison. Chers collègues, excusez-nous de cette. Mėly kolegos, atsiprašau, kad e, čia bandėme viską sutvarkyti paskutinę minutę. Ačiū visiems, kad atėjote į posėdį. E, šiek tiek vėluojame pradėti ir. Bet dar kartą prašau. Uh, atleidimo. 14 darbo tvarkės punktas ir šiuo klausimu suteikiu žodį kolegui Martinui Kaisleriui. Ne, ne, ne, sako pirmininkė. Žinau, kad pasisakys ponė Jazlovietska, kuri paduos poną Kastlerį, bet padariau klaidą dėl posėdžio vedimo tvarkos, kaip buvo minėta vakar. Pirmuoju mūsų darbo tvarkės punktu bus 13a punktas, kuris yra susijęs su šiandien vyksiančiu balsavimu dėl 19 punkto. Ir tai yra pakeitimų peržiūrėjimas. Kaip žinote, Konstitucinių reikalų komitetas E, pradėjo darbą dėl 81 e, straipsnio performulavimo. Tai yra toks straipsnis, kuriame nustatomos e, parlamento peržiūrėjimo sąlygos dokumentų, dėl kurių mes pareiškime teigiamą nuomonę. Kai pasižiūrėsite, žiūrite parlamento dokumentus, tai matote, kad tai yra tiesiog teksto stuburas, tie paprasti tekstai, e, ar tai teisės aktai ar ne, tuomet e, e, įvairios procedūros eina tam, kad būtų pritaikyti ta, tas tekstas įvairiems atvejams, kada parlamentas gali pareikšti savo nuomonę, sakykime, biudžeto procedūrą. Arba tie dokumentai, kur parlamentas negali keisti teksto E, bet tiesiog gali pareikšti savo teigiamą arba neigiamą nuomonę. Tai yra toks straipsnis, kur mūsų kolegos Straskovski e, e, mūsų kolega Straskovski daro pakeitimus konstitucinėme tekste mm, tarp INTA ir užsienio reikalų komiteto tuomet vyksta pasitarimas ir derinama, e, derinama nuomonės. INTA komitetas buvo labai nepatenkintas, kad konstitucinių reikalų komitetas parašė tokį dokumentą. Ir aš e, pirmininkams komitetų pasakiau, kad man nepatinka toks projektas, kuris numatytas e, Konstitucinių reikalų komiteto darbo tvarkėje, kadangi Straskovskis nepripažino, kad tokioje procedūroje gali veikti. Ir mes transatlantinėme susitarime matėme, kaip atsižvelgiama į socialinius reikalus tokiuose e, susitarimuose ir mes negalime šiuo atveju pareikšti savo nu-, nuomonė, nuomonės. E, taigi pareiškiau pirmininkams šitą dalyką, e, dėl to, dėl to šiandieną mūsų yra klausima nuomonės, kurią turime pareikšti tam pakeitimui, kurį padarė, dėl to pakeitimo, kurį padarė APKO. Čeba, dėka Čeba Ori iš EPP e mums pavyko pasiekti gana neblogą susitarimą. E, dabar yra trys problemos. AFKO komitetas sako, kad Pirmame dokumente parlamentas pareiškė savo teigiamą arba neigiamą nuomonę, po to rezoliucija eina, e, kuria paaiškinama, kodėl pasirinkta taip, e, teigiamas arba neigiamas variantas. AFKO pasiūlė, kad ta rekomendacija, kurioje mes pareikšime savo nuomonę, teigiamą arba neigiamą nuomonę, į tą rekomendaciją nebūtų į, į ištraukta konstatuojamųjų dalykų, e, dalių, tik tais viza ir pats tekstas. E, tuomet susitarėme, kad e, būtų surašytas aiškinamasis memorandumas, čia Baori su tuo sutiko ir aišku, viskas bus suti, sus, su, suderintas su rekomendacija. Jeigu ten nebus atspindėta e, Jeigu, jeigu tos rekomendacijos nesutaps aiškinamojo memorandumu, tai tada dokumentą reikės atsiimti. Kitas dalykas, kuris mums irgi nelabai aiškus iš pradžių buvo. Konstitucinių reikalų komiteto pasiūlymas, jeigu mes laikysimės pranešėjo linijos, tai tuomet parlamentas, parlamentui bus draudžiama atmesti tekstą, e, kuris jam bus pasiūlytas dėl, dėl e, suderintos nuomonės. Bet tai yra su e, demokratijos paneigimas, nes jeigu parlamentas gali pasakyti taip, tai jisai gali, turi galėti pasakyti ir ne. O dabar pagal konstitucinių reikalų komiteto nuomonę mums tada turi jau būti draudžiama pareikšti neigiamą nuomonę. Kitaip tariant, jeigu ką tai tada mums sakoma, arba jūs sakote taip, arba, arba taip. Ir viskas, čia aišku, šiek tiek sukarikatūrinu e, tą situaciją, bet šiaip ar taip konstitucinių reikalų komitetas siūlo visiškai nesąmoningą dviprasmybę ir manau, kad kolega Čiabaori tokiai mūsų nuomoniai pritarė. Toliau sąlygos, kuriomis mūsų komitetas gali pareikšti nuomonę tokiais atvejais kaip šis ir viduryje to kompromiso, kuris jums siūlomas, dėl kurio jūs susitarta su Čebaori, e, tai yra pasakyta. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į septintą pakeitimą, kur pasiūlė Čebaori, tai yra puikus pakeitimas ir jame aiškiai pasakyta, kad aiškinamo, aiškinamajame memorandume, bus balks, dėl kurio bus balsuojama e, šalia rezoliucijos, turi būti paaiškinta, E, komiteto motyvai. Pakeitimo autorius pradinėje versijoje siūlė, e, kad rezoliucija būtų nukreipta dėryboms su komisija, o aš pasiūliau, kad ta rezoliucija turi būti pagrindas komisijos įgalio, e, komiteto įgaliojimui, įgaliojimams, kaip ir transatlantinio susitarimo atveju. Atsiprašau, kad ryte leidžiuosi į tokius sudėtingus institucinius dalykus, tačiau šiaip ar taip tą reikia išsiaiškinti, kad žinotume e, visus motyvus, ką sakyti ir kaip elgtis. Ar viskas aišku, ponas Serkas, ačiū pirmininkė už paaiškinimą. E, parlamento e, galios yra gerose rankose, jos gerai ginamos. Socialistų e, pakeitimas buvo toks, kad būtų paprastos procedūros ir kad pirmininkų sueigoje mes galėtumėm pareikšti savo nuomonę. Mes jau ne vieną kartą matėme, kad mūsų sutartie yra horizontali e, sąlyga, kur visi politikai sistemingai pamiršta, Ir dažnai į socialinius reikalus pakankamai nesižvelgiama, o mūsų nuomonės irgi ne visada paklausima. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention Bus dar kitų norinčių pasisakyti, jei ne. E, netrukus dėl šio teksto balsuosime dėl pakeitimų, kuriuos teikėme e, konstitucinių reikalų komiteto nuomoniai. Ir dabar 14 darbo tvarkės punktas, ponė Jazlovietska, kuri pavaduoja ponė, poną Kaslerį, tai yra nuomonės projektas, kurį mes teikėme e, dėl dokumentų neturinčių migrančių Europos Sąjungoje. Merci. Madame Jezlovietska, vous avez la parole. Pone Jezlovietska, žodis jums. Mėly kolegos, asmenys neturintis leidimo gyventi, neturintis dokumentų, e, kurie suteikė jiems galimybę ir teisę apsigyventi, gyventi savo šalyje, nuolatos patenka į ES šalis ir susiduria su įvairiais sunkumais, e, kai neturi reikalingų dokumentų. Dokumentų neturintis migrantai dažnai yra tam tikros vykdomos politikos padarinys ir migrantai, migrantės neturi galimybių įtakoti tą politiką ir tą tvarką. E, ypač moteris ir jų vaikai tampa au, tokios situacijos aukomis, ypač jei moteris susiduria su būtiniu smurtu ir neturi kitos reikalingos pagalbos. Tos aukos dažnai yra e, išvežamos, deportuojamos iš šalies, jeigu jos kreipiasi į atsakingas institucijas ir praneša apie savo padėtį. Todėl, kuomet moteris neturinti dokumentų, ypač tai yra neščia moteris arba motinos bei nepilnamečiai, kreipiasi pagalbos į policiją, į atsakingas institucijas, reikėtų daugiausia sutelkti dėmesio ne į jų nusikaltimus, bet į būtinybę e, joms padėti. Neturėtų būti jokių kliūčių toms moterims e, gauti reikalingą pagalbą ir apsisaugoti nuo išnaudojimo ir diskriminacijos visoje Europoje. E, humaniškumas turi būti svarbiausių aspektų šioje situacijoje. Martin Kastler, e, kuris parengė e, šią nuomonę, šį, šį nuomonės projektą ragina mus palaikyti moterų teisų komiteto pranešimą. Jis taip pat akcentuoja kliūtis, dėl kurių uh, moteris ir, ir parama reikalinga joms, tai yra būstas, teisininko paslaugos, kiti aspektai. Ir valstybės narės bei socialiniai partneriai yra raginami ypač daug dėmesio spre, e, skirti dokumentų neturinčių moterų situacijos gerinimui, ypač darbo vietoje, ir suteikti joms galimybę naudoti savo teisėmis, užtikrinti e, visus reikalingus minimalius standartus ir apsaugoti nuo išnaudojimo darbo vietoje ir taip pat nuo trečiųjų šalių e, migrantų neteisėtai esančių toje šalyje išnaudojimo. Taip pat reiktų ypač e, e, daug dėmesio skirti moteriams, kurios yra tapusios smurto aukomis, reiktų joms suteikti reikalingas konsultacijas ir teisininko pagalbą. E, taip pat ypatingas atvejis yra neiščios moteris arba neis moteris su vaikais. Jos, joms turi būti užtikrinta teisė į sveikatos apsaugą. Taip pat jų gimusiems vaikams reikėtų, turėtų būti išduoti gimimo liudijimai pagal jungtinių tautų Vaiko teisų konvencijos 7 straipsnį. Nebejoju, kad e, šiame komitete visų frakcijų atstovai sutars, kad mes turime suteikti pagalbą tokioms moterims neturinčioms dokumentų. Martin Kastler paprašė manęs perduoti, kad jūs bandė sutelkti su visus svarbiausius e, punktus iš 1500 laiškų, kurių sulaukė. Ačiū. E, merci beaucoup, Madame e, Jakonsari. Ačiū, ponė Jazlovietska. Ponė Jakonsari. Ačiū. Dažnai kalbame apie nelegalius migrantus, tačiau asmuo nėra nelegalus. Todėl pasirinkome kitokią formuluotę dokumentų neturinčios migrantės, angliškai undocumented. E, ekonominė krizė tapo aštrė socialinė krizė ir dokumentų neturinčios migrantės migrantai susiduria su atsiduria blogiausiose įmanomose situacijose. Pavyzdžiui, Suomijoje moteris atvykstanti, nes čia moteris atvyksta į šalį ir pagimdo kūdikį, ji neturi dokumentų ir iš jos reikalaujama visų pirma susimokėti 500 eurų, kad ji galėtų būti priimta į ligoninę. Mes tikrai negalime susitaikyti su tuo, vertindami Europos socialinės apsaugos sistemą. Ir todėl akcentavome svarbiausius dalykus. Visų pirma, tai, kad socialiniai partneriai turi įsitraukti, taip pat turime užtikrinti tinkamą domenų apsaugą. Ir turėtume priminti komisiją apie tai, kad visos. kad mūsų migracijos politika nėra išplėtota. Tai yra tikrai sudėtingas klausimas ir tikrai labai sunku sunku susigaudyti šiame teisės pasiūlymų pakete, kuris yra šiek tiek painus. Manau, kad šį dokumentą turėtume skaityti plenarinėje sesijoje, svarstyti plenarinėje sesijoje ir bendrai, vertinant nu mūsų politinės diskusijas krizės kontekste, manyčiau, kad šioje, ypač krizės laikotarpė, mes prastai, tikrai blogai elgėmės su dokumentų neturinčiais žmonėmis. Ar, ačiū, ar bus dar norinčių pasisakyti. Jean Lambert. Ačiū. Noriu padėkoti pranešėjui už e, pateiktą nuomonę ir už tai, kokia kryptimi einama šiame dokumente. Žinau, kad labai sunku keliose eilutėse surašyti viską. Dar norėčiau pasakyti dar porą dalyką, dalykų, kurie susijęs su TDO konvencija dėl e, samdomų darbuotojų, kurie dirba pas žmonės šeimose. E, moteris, jeigu jos dirba tokį darbą, dažnai e, iš jų yra atimami pasai, jos jaučiasi tarsi patekę į pastus. Ir galbūt reikėtų kalbėti apie e, prievalę užtikrinti tokioms moteriams reikalingas paslaugas. Buvo minėtos niešios moteris, juk ES yra gal, egzistuoja politika dėl e, neščių moterų priežiūros ir, ir naujagimių. Aš sveikinu šią nuomonę ir mes teiksime keletą pakeitimų, kurie eis panašia kryptimi, kaip ir praneš iš šios nuomonės tekstas. Mūsų dėkoju. Ačiū Jūs paminėjote konvenciją. Aš taip pat norėčiau priminti, kad ji ką tik tai įsigaliojo 5 e, E, rugsėjo ir kad dabar tik dvi valstybės narės Italija ir Vokietija ją yra ratifikavusios. E, mūsų komiteto nariai, nepaisant visų sunkumų, su kuriais susiduria vyriausybė, na čia raginu, kad visi e, tiesiog savo vyriausybės paragintų ratifikuoti tą konvenciją kuri vis dar daugumos narių, valstybės narių neratifikuota. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ne, tai tuomet gal komisijos atstovė. Labai trumpai prašom, nes turėsime balsuoti. Pone Arnovino, jums žodis. Dėkoju. Labai trumpai norėčiau gal dar pridurti keletą elementų šalia to, kas jau buvo aptarta aptariant šį nuomonės, šį nuomonės projektą dėl ES direktyva 2009-52, kur kalbama apie minimalius standartus ir nuobaudas prieš e, darbdavius, kurie darbina, įdarbina nelegalius trečių šalių piliečius. Tai buvo paminėta šis dokumentas, norėčiau informuoti, kad mes vertiname direktyvos perkelimą ir ataskaitą turėtumėme apie tai parengti kitais metais. Dabar dėl 2011 metų 26 direktyvos įgyvendinimas dėl kovos su e, priekyba žmonėmis ir aukų apsauga valstybėse narėse. Žinote, kad praeitų metų balandžio mėnesį baigėsi perkelimo procesas ir mes dabar vertiname situaciją, taigi komisija ataskaitą ketina apie tai paskelbti dėl to, kaip ši direktyva taikoma 2016 metais. Kalbant apie penktąjį punktą, kur kalbama apie intensyvesnius tyrimus, kad būtų galima daugiau išsiaiškinti apie tai, kiek yra dokumentų neturinčių asmenų ir kokia jų padėtis Europoje. Problema yra ta, kad kaip buvo paskelbta kitiems komitetams, komisija irgi ketina įgyvendinti, parengti studiją kur bus e, įvertinta situacija apie priekybą žmonėmis ir e, dokumentų neturinčios moteris. E, ir tikimės greitai pradėti tą projektą ir po metų ar pusantrų jau galėtumėme paskelbti to tyrimo rezultatus. Pone pranešėjai, jūs visą tai turėtumėte tikriausiai pranešite ir pranešite pranešėjai. pranešėjai. Pane Jaslovietska, sutinkate, kad tai būtų ir daroma? Taigi 14 e, spalio 12 valanda yra paskutinė riba, kada galima pateikti pakeitimus. Jie bus nagrinėjami 5 e, lapkričio, kompromisai 25 lapkričio, o balsuojama dėl jų bus 26 lapkričio. Moterų reikalų komitetas pareikš savo nuomonę 16 gruodžio. Šį darbo tvarkės klausimą nagrinėti baigės, baigėme. Pone Almiroitin dar netvyko, tad jos klausimą siūlau atidėti po balsavimo. Ir pradėsime nuo 17 punkto. balsuosime Sarėsaja dėl Sarėsaja pateikto e, projekto keisti direktyvas 9258, 9285, 9433, 9824 ir 2437 e, E, kad būtų supriderinta prie direktyvų 1272-2008. E, direktyva yra susijusi su medžiagų ir mišinių pakuotėmis. Tai yra tokia, na, sakykime, švarinimo direktyva. Labai profesionaliai mūsų pranešėja e, priejo prie jos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ar galiu siūlyti už juos balsuoti kartu? Taigi, trečias už, prieš, priimta. E, ketvirtas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintas už, prieš susilaikė priimta, aštuntas už, prieš susilaikė priimta, devintas už, prieš susilaikė priimta, dešimtas už, prieš susilaikė priimta, vienuoliktas už, prieš susilaikė priimta, dvyliktas už, prieš susilaikė priimta, tryliktas už, prieš susilaikė priimta, keturioliktas už, prieš susilaikė priimta, penkioliktas už, prieš susilaikė primta, 16 už, prieš susilaikė primta, 17 už, prieš susilaikė primta, 18 už, prieš susilaikė priimta, visi pakeitimai priimti. Pirma konstantuojamoji dalis A kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. Penkta konstatuojamoji dalis B kompromisas, abi fra, tos pačios frakcijos pateikė, už prieš susilaiko priimta. Septintajame konstatuojamoje dalyje 23 pakeitimas, už prieš susilaikė priimta. 24 pakeitimas. Tačiau čia balsuosime elektroniniu balsu dėl viso projekto. Reikės vieną balsą pridėti du neturi kortelių, todėl du balsus reikės pridėti prie rezultatų, ar visi balsavo. Balsavimas baigtas. 32 už, 3 prieš, niekas nesusilaikė. Pranešimo projektas patvirtintas. 34 atsiprašau už. Atsiprašau, dar nebaigėm sako pirmininkė. E, toliau kitas teisėkūros projektas. Dėl teisėkūros projekto. Ar visi balsavo, balsavimas baigtas. 35 už, 3 prieš, niekas nesusilaikė. O dabar patikrinkime, ar norėtumėm suteikti pranešėjai ir darybininkų grupiai įgaliojimus. Darybininkų grupė susidės iš pranešėjos ar jėsaja, e, kuri taip pat atsak, ats, e, atstovaus EPP, Ole Kristensen, Marian Harkin, e, Enten McIntyre ir Tokia bus dėrybų grupė. Primenu, kad tam, kad būtų suteikti įgaliojimai pagal teisėkuros projektą, pakeistą teisėkuros projektą, reikia, kad bent 25 nariai balsuotų už. Taigi balsuojame elektroniniu bals, būdu. Pradedame. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 36 už, 4, 3 prieš. Sveikinu pranešėją. Alors, euh, nous devrions en principe voter. Iš principo dabar turėtumėm balsuoti dėl 18 klausimo. Tačiau ponia Papadopulo, priešingai negu numato taisyklės, paprašė, kad dabar balsuojama būtų dėl jos pranešimo. Ar kas nors tam prieštarauja? Niekas neprieštarauja. Tuomet visiems labai dėkoju jos vardu. Ir balsuojame dėl 24 klausimo Brangus kolegos, norėčiau priminti, kad pirmą dieną vyksta darbo tvarkės tvirtinimas ir kad jeigu kažkas norima keisti darbo tvarkėje, tuomet reikia pranešti. Pone Antigoni Papadopulo pranešimas, tai yra komis, Libė komitetui pateiktas nuomonės projektas dėl direktyvos pasiūlymo susijusio su trečiai, trečiųjų šalių piliečiais. Pirma, pirmas straipsnis, 21 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 22. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 23. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 24. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 25. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 26. Už, prieš, kas susilaiko, atmesta. 27. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 94 buvo nepriimtinas, tad G kompromisas dėl trečios straipsnio F, F, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Trečias straipsnis G, 96 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Trečias į H kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 99 nepriimtinas, į kompromisą pateikė trys frakcijos, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, e, trečias punktas ant pakeitimas, kas, 31, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 32, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 33, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 34, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta 35, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta 101, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 101. Balsavimą pradedame. Visi balsavo, balsavimas baigtas. 19 už, 20 prieš, nepriimta, nepatvirtinta. Šimtas trečias, trisdešimt šeštas, jie yra vienodi, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Šeštas C, šimtas ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Šešto straipsnio F, 37 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta 105 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta 6 F naujas. 38 pranešėjos pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 7 pirma dalis A, e, G kompromis, J kompromisas, kas už kas prieš priimta. 40 e, pakeitimas, kurį pateikė pranešėjai, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 41. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primest, priimta. E, e, ką kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, septintos straipsnio šeštas, L kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, septintas straipsnis, keturiasdešimt ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta, keturiasdešimt penktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, kas priimta. 109 nepriimtinas, 9 straipsnio pirma dalis, antras E, M kompromisas priimtas, 47 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atrodo, kad atmesta, tačiau pasitikrinsime elektroniniu būdu dėl 47. Le vote est ouvert, tout le monde a pu voter. Balsavimas pradedamas, visi balsavo, balsa, balsuoti baigiame. 16 už, 22 prieš, atmesta. 48 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta 49 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta 50 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta 12 pirma dalis, pirmas punktas A. N kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 12 straipsnio pirma dalis, du pakeitimai dėl išbraukimo, 112 ir 113. Jie vienodi, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. O kompromisas, kas už, kas prieš priimta. 53. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 115. Nepriimtinas 54. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 116 e, galime balsuoti elektroniniu balsu. E, atsiprašau, 116, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 12 straipsnio antra dalis, 117, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Toliau P kompromisas dviejų frakcijų pateiktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 13 straipsnio pirma dalis C, du pakeitimai, 119 ir 120, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Salėje prieštaravimas. Pasitikrinsime, sako pirmininkė. Dėl 119 ir 120 pradedame. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. 17 už, 21 prieš. Atmesta Atsiprašau, 19-19 balsai pasiskirsto, tačiau vis tiek atmetama. Žinoma, reikėjo pasitikrinti. 121. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta 124. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta 14 e, straipsnio, 14 e, straipsnio A. Q kompromisas, kas už kas prieš, kas susilaiko priimta. 14 straipsnio B punktas, 57 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta 125, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atrodo, kad e, patvirtinta, tačiau pasitikrinkime dėl 125. Pradedame. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 19 už, 20 prieš, atmesta. 14 C. R kompromisas, kurį pateikė SND ir APP e frakcijos, kas už kas prieš kas susilaiko priimta, 59 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 60, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl 60, pradedame balsuoti. Visi balsavo, balsavimas baigtas. 13 už, 24 prieš, niekas nesusilaikė, atmestas 128, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Primta. 61, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 62-63 nepriimtini, 129 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime dėl 129, pradedame. Ar visi balsavo, balsavimas baigtas. Dvidešimt už, devyniolika prieš, priimta. Šimtas trisdešimtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 131, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 64, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 131, kas už, kas, 132, sako pirmininkė, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Pasitikrinkime dėl 132. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 19 už, 19 prieš, atmesta. Jūs visiškai teisūs, iš tiesų reikėjo patikrinti. 133 pakeitimas, kas už, kas susilaiko, priimta. 134, kas už, salėje siūlymai pasitikrinti dėl 133 pakeitimo. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas. 20 už, 19 prieš, priimta. 134 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 135. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl 135. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 20 už, 19 prieš, priimta. 136. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. 137. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 138. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. Vieno dalyko nesuprantu balsavimo lape. 165 ne, balsuosime, balsuojame dėl S kompromiso, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Taigi dabar 65 pakeitimas. Pasitikrinkime siūlymai, siūlo salė. S kompromisas. S kompromisas. Pasitikrinkime dėl S kompromiso, sako pirmininkė. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiam. 31 už, 8 prieš priimta. O dabar pereiname prie 23 straipsnio trečios dalies. T kompromisas, kas už, kas prieš priimta. U kompromisas, kas už, kas prieš kas e, priimta. Šimtas trisdešimt šeštas pakeitimas, kas už. Šimtas keturiasdešimt šeštas atsiprašo pirmininkė. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 147. atkrenta, nes balsuojant už 146, kuris eina jau kompromisą, mes balsavome dėl šito, ar pranešėjas sutinka su tuo? Nesu, nėra pranešimo, e, pakeitimo autoriaus, 69 nepriimtinas, o dabar balsuojame dėl šių straipsnių. 148, 140, 150, Žin Lambert pateikė. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Taigi 25 straipsnis lieka nepakeistas. 26 straipsnis, 152 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? priimta. Taip ir galvojau, kad paprašysite pasitikrinti. 152 pakeitimas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 20 už, 19 prieš, priimta. Vieno balso persvara šį rytą viską lemia. 72 dėl 26 antros dalies. Kas už 72, kas už prieš, kas susilaiko priimta. Taip pat 155, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta Atrodo, kad priimta, tačiau pasitikrinsime. Balsavim, balsuojame dėl 155. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Vėlgi tas pats santykis 20 ir 19. 74. Kas už, kas prieš, atmesta. 75. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas. 31 straipsnis pirma dalis, 77 pranešėjos pakeitimas, kas už kas prieš kas susilaiko. Priimta 155 sariesaja pakeitimas, kas už kas prieš. 158 atsiprašo pirmininkė, kas už kas prieš kas susilaiko. Priimta. Konstatuojamosios dalys. Trečia, pirmas pakeitimas, kas už kas prieš, kas susilaiko atmesta, antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, trečias, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, toliau A kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Devinta konstatuojamoji dalis, e, šeštas pakeitimas, kas už kas prieš, kas susilaiko priimta. Dėl 79 nebalsuojam, 80 pakeitimas. Balsuojame dėl 80 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. B kompromisas, kas už, kas sus, prieš, kas susilaiko priimta. Toliau aštuntas pranešėjos pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Devintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, dešimtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, vienuoliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas, dvyliktas. Dėl vienuolikto pakeitimo pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 18 už, 21 prieš, atmesta. 12 kas už, kas prieš. E, C kompromisas priimtas, 28 konstatuojamoji dalis, 84 Jean Lambert pakeitimas, kas už, kas prieš atmesta, 85 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas, 31, tiksliau 14 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 15 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 87. 87 Nadie Irš pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Balsuojame dėl D kompromiso, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 16 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinsime. Pradedame. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 18 už, 21 prieš, atmesta. 17 e, atkrenta, 18, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 34 konstatuojama dalis E kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 35 konstatuojama dalis, 91, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 92, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Ir salėje balsai dėl to, kad reikėtų pasitikrinti dėl 92 pakeitimo, kurį pateikė Sariesaja. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas. 17 už 21 prieš atmesta. Susilaikysiu nėra. 36 toji konstatuojamoji dalis, F kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Balsuojame dabar dėl visos nuomonės elektroniniu būdu. Pradedame. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 30 už, 8 prieš. Susilaikiusių nėra. Sveikiname pranešėją. Nous reprenons l'ordre de nos Dabar toliau pagal darbo tvarkę, balsuosime dėl 18 darbo tvarkės punkto, tai yra Adam Koša pranešimas. Kalba eina apie nuomonės projektą, kuris bus teikiamas kuris bus teikiamas Ne, sako pirmininkė, mes esame atsakingasis komitetas šiuo atveju. Taigi kalba eina apie vienodo, vienodas požiūris užimtumo ir pavesnės srityje ir to vienodo požiūrio bendrėjai pagrindai ir jų gyvendinimas. Taigi, mes lauksime lybę komiteto nuomonės. Pirmasis punktas, 17 pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikę nėra aišku. Taigi 17 pakeitimas balsuom elektroniškai. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. 17 už, 20 prieš. Atmesta. 18 pakeitimas Minodora Klibeti. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 19 pakeitimas autorė ta pati. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta 20, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. B kompromisas, trys frakcijos jį patikė, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta 22, klibėti, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta 23, autorė ta pati, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. Trečias punktas, 24 pakeitimas, kas Čia dar yra žalia žodinis pranešėjos pakeitimas. Niekas neprieštaravo žodiniam pakeitimui. Puiku. Balsuojame. 24 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikę. Patvirtinta po to. Lybė 2 kas už, kas prieš susilaikę. Patvirtinta. Tikriname. Lybė 2. Prašau, balsuojame. Balsavimas baigiamas. 20 už, 16 prieš, 2 susilaikė. Patvirtinta. Ketvirtas punktas. Libė keturi. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Dabar C kompromisas. Keturios frakcijos pasiekė. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 27. Šriotė ir kas už? Kas prieš? Susilaikė. Man atrodo, mes taip pat galime patikrinti. Ne, patvirtinta, sako pirmininkė. Bet tikrinkime. 27. Elizabeto Šrioter. Balsuojame. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. 18 už, 20 prieš, atmesta. Po to yra D kompromisas, keturios frakcijos pasiūlė kas už. Kas prieš susilaikė patvirtinta. 29. Adam Koša, kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Gerai tikriname. Ar visi jau balsavote, balsavimas baigiamas. 22 už, 16 prieš aiškiai yra patvirtintas šis pakeitimas. Dabar 12 libė, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 30 klyveti, kas už, kas prieš, susilaikė, patikrinsime. 30 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. 18 už, 20 prieš atmesta. 31. Klepeti ir dar yra žodinis pakeitimas. Mes pasisakome prie žodinį pakeitimą, sako. O pirmininkė klausė, kiek jūsų yra, kurie pasisako prie žodinį pakeitimą, nes reikia trijų balsų trijų rankų pakeltų, kurie pasisakytų prieš šį žodinį pakeitimą. Jeigu trys pakeltos rankos pasisakytų prieš, tuomet šis žodinis pakeitimas atmetamas. Kągi, balsuojame 31, dėl 31 pakeitimo, be žodinio pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė. 31 pakeitimas yra patvirtinamas. 32 pakeitimas, klyveti, vėlgi yra žodinis pakeitimas, ar kas nors prieštrauja jam. Panašu, kad ne, taigi balsuojame dėl 32 su žodiniu, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar 33. Klivetikas už. Kas prieš, susilaikė, atmesta 34. Lažlo surien. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta 35. Klivetikas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 34. 138 Minodoro Kliveti, čia yra ir žodinis pakeitimas, kurį siūlo ta pati autorė. Ar yra prieštaraujančių šiam žodiniam pakeitimui? Ponas, ponas Koša norėjo pasisakyti, prašau. Man atrodo, gal per greitai čia buvo balsuojama, bet 35 pakeitimas. Aš norėčiau apie jį pasisakyti dėl 35 mes negalėjome balsuoti, nes autoriai jį atsėmė, o mes dėl jo balsavome kažkodėl tai. Ačiū e, už tai, kad pastebėjote tai, bet 30, dėl 35 mes ir nebalsavome, jisai atsimtas, aš tiesiog 36, 37, 35, 37 atsimti, tai aš dėl jų ir ne, nesiūliau balsuoti. Dabar kila klausimas, ar kažkas pasisako prieš, žodinę, prieš žodinį pakeitimą, 38 pakeitimo žodinį pakeitimą. Žodinį pakeitimą siūlo ta pati autorė, Minadora Kliveti. Ar prieštaraujate žodiniam pakeitimui? Panašu, kad ne. Tuomet balsuojame dėl 38 su žodiniu. Kas už? Atsiprašau, panas Koša dar. Aš pasisakau prieš šį žodinį pakeitimą savo frakcijos vardu. Aš frakcijos vardu pasisakau prieš žodinį pakeitimą. Pasisakau prieš žodinį pakeitimą frakcijos vardu. Taigi, žodinis pakeitimas atkrenta, balsuojame dėl 38 be žodinio pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, tikriname. 38 pakeitimas. Balsuojame. Visi jau prabalsavome, balsavimas baigiamas. 15 už, 19 prieš, 4 susilaikė, 38 pakeitimas yra atmetamas, 39 autorė ta pati, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 40 Daniel van der Stup, stop, <laughs> kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 41. Autoris tas pats, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Po 11 punkto dabar 42 pakeitimas, lašlo surien, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Po 12 punkto 43. Adam Koša, kas už. Tikriname. Tikriname 42 pakeitimą. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. 22 už, 16 prieš. Jūs buvote visiškai teisūs, nes šis pakeitimas yra patvirtinamas. 43. Adam Koša, kas už? Kas prieš? Susilaikę? Patvirtinta. 44. Adam Koša su žodiniu pranešėjo pakeitimu. Ar yra prieštaraujančių žodiniam pakeitimui? Ne. Tuomet balsuojame dėl 44 su žodiniu pakeitimu. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Dabar po 13 punkto E kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Tikriname. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. 21 už, 17 prieš, E kompromisas yra patvirtinamas. Po 13 punkto F kompromisas jį siūlo dvi frakcijos, kas už. Kas prieš, kas už F kompromisą. Kas prieš susilaikę patvirtinama. Po 14 punkto 47. Lašlo Surjan, kas už. Kas prieš susilaikė, patvirtinta 48. Adam Košo, kas už. Kas prieš susilaikė, patvirtinta po 15 punkto. Libė vienas, kas už. Kas prieš susilaikė, patvirtinta. Libė 5, kas už. Kas prieš susilaikė, patvirtinta. Liba 6, kas už kas prieš susilaikė, patvirtinta. Liba, libė 13, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. 16 punktas G kompromisas, keturios frakcijos pasiūlė kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. Po 16 punkto Libė 3, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. 50. Klivetį, su žodiniu klyvėti pakeitimu. Niekas neprieštarauja žodiniam pakeitimui, ne, balsuojame su žodiniu. Kas už? Bet ne per vidurį balsavimo, sako pirmininkė. Prašau, pranešėjau žodis jums. Aš pasisakau prieš žodinį pakeitimą, turiuomenį 50 pakeitimo žodinį pakeitimą. Pirmininkė, taigi iš naujo balsuojame dėl 50 pakeitimo. Taigi dabar 50 pakeitimas be žodinio pakeitimo. Kas už 50 pakeitimą be žodinio? Kas prieš? Susilaikę. Tikriname. Dabar 50 pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. 18 už, 20 prieš. Atmetama. Po 16 punkto 51 Kinga Genš. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Libė 7. Kas už? Kas prieš susilaikė patvirtinta. Libė 8. Kas už? kas prieš susilaikė patvirtinta. D. E, pirmasis kompromisas. Pirmoji konstituojamoji dalis. A, sako pirminkė, vieną puslapį praleidau. Man trūksta vieno puslapio. Taigi, dabar po 16 punkto yra libė 9 pakeitimas, kas už. Kas prieš susilaikė patvirtinta. Po 16 punkto 52 košo pakeitimas kas už. Kas prieš susilaikė patvirtinta. Po 16 punkto 53 Minodoro klivėti pakeitimas su žodiniu pranešėjo pakeitimu. Ar yra prieštaraujančiųjų žodiniam pakeitimui? Panašu, kad ne. Tuomet balsuojame dėl 53 pakeitimo su žodiniu pakeitimu. Kas už? Kas prieš susilaikė? Patvirtinta. Po 16 punkto yra 54 ir 55, jie atkrenta automatiškai ir periname prie dabar konstruojamųjų dalių, čia šiek tiek sudėtingiau. Dabar pranešėjos pasiūlė e, šiek tiek kitokį pirmojo pakeitimo variantą, nes jis dabar siūlo uh, atskirai balsuoti dėl pirmosios teksto dalies. Čia kur having regard to article 1. Ir toliau seka tekstas. Sorry, of human dignity. Sans les mots, be žodžių which is a universal human right. Aš pasisakau šį žodinį pakeitimą, sako pirmininkė. Jisai neblogas. Nes problema, kuri iškilo dėl, dėl šio teksto. Nes čia yra tarsi daroma nuoroda į teisę, į žmogaus teisę ir tą dalį, kur yra daroma nuoroda. Čia e, pranešėjai siūlo ją išimti, nes čia tarsi pradedama vertinti teisė. Taigi ta pakeitimo dalis išim, išimama ir man atrodo, čia jokių problemų dėl to neturėtų kilti. Tai pir, pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Dabar balsuojame dėl antrosios dalies. Čia vėlgi yra žodinis pranešėjo pakeitimas. Kas už antrąją dalį? Ar kas nors pirmiausia pasisako prieš tą žodinį pakeitimą? Yra pasisakančių prieš, taigi žodinis pakeitimas atkrenta, o visa kita tampa neaktualu, neprimtina. Taigi dabar Antrasis pakeitimas – Siri Ovir, kas už. Kas prieš susilaikė patvirtinta. Trečiasis – Elizabeth ir Šrioter, jie atsiemė šį pakeitimą. Dabar D konstituojimo dalis ir A kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė. Patvirtinta po E konstituojimosios dalies penktas klivėti pakeitimas, kas už. Kas prieš susilaikė, tikrinsime. Tikriname penktąjį pakeitimą, prašau. Baigiame balsuot. Dvidešimt vienas už, septyniolika prieš. Taigi penktas pakeitimas yra patvirtinamas. Dabar galime balsuoti dėl šeštojo. Košakas už. Kas prieš? Susilaikė? Atmesta. Atmesta. F konstatuojimo dalis, septintasis pakeitimas, Šrioter, kas už. Jis atkrenta, sako pirmininkė, tas pats ir 8, 9 ir 10, dabar iškart galime pereiti prie G konstatuojimosios dalies, 11 Šrioter pakeitimas, kas už. Kas prieš. Susilaikę, tikriname, 11 pakeitimas. E, balsavimas baigiamas. 18 už, 20 prieš, niekas nesusilaikė. Atmetama. Dabar 12. Jis atsiimtas, dėl jo nebalsuojame. Ir H konsultuojimo dalis, dėl 13 balsuoti nereikia, nes 51 atkrito. 14 pakeitimas Čaba Orikas už. Kas prieš susilaikė patvirtinta. I konstatuojamoji dalis Viskas čia atkrenta. Kągi, balsuojame dėl viso teksto. Avant le vote final, vous souhaitez intervenir? Po balsavimo norėsite pasisakyti? Pone, pone Kliveti. Pone pirmininkė, atsižvelgiant į tai, kad šiandienos balsavimai buvo tokie, kokie buvo, uh, buvo balsuojama dėl pakeitimų, dėl kurių mes susitarėme su pranešėju, dėl tam tikrų žodinių pakeitimų, kur aš maniau, kad pranešėjas jiems, jam, jiems pritarė ir po to panašu, kad pakeitė savo nuomonę. Ir mane šiek tiek nustebino balsavimas. Taigi socialistų frakcija nusprendė galiausiai nepritarti šiam pranešimui. Kodėl? Pateiksime paaiškinimus. Tai mums yra labai labai svarbus pranešimas. Buvo pasiūlyta daug pakeitimų, laiko buvo labai nedaug. Mes bandėme kažkaip dėrėtis ir dėl to, dėl susiklošiusių aplinkybių, dėja mes turėsime balsuoti prieš šį pranešimą, negalėsime jam pritarti. Kągi, ar yra dar norinčių paaiš, pasiaiškinti dėl balsavimo motyvų? Ne, taigi, kągi, balsuojame tuomet dėl viso pranešimo projekto, dėl pono Košo pranešimo. Balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigiamas. 18 už, 19 prieš, niekas nesusilaikė pranešimas dėja yra atmetamas. Taigi mes Taigi, Pirmininkė, kągi mes nepatvirtinome savo iniciatyvą parengto pono Košo pranešimo. Dėl 2078 direktyvos nustatančios vienodo požiūrių žimtumo profesinėje srityje bendruosius pagrindus įgyvendinimo. Kągi, žinoma, žodis pranešėjų, kuris nori dabar pasisakyti. Prašau, žodis pranešėjų. Ačiū, ponė pirmininkė. Mane nustebino toks, tokia įvykių eiga, tačiau vakarykštėse diskusijose mus tikrai pagyrė dėl bendradarbiavimo, dėl gerai atlikto darbo. Tačiau šis rezultatas, na, socialistų vertinimu, mums nėra svarbu parodyti, kad Europos parlamentas parodo, kas yra svarbiausia. Ir tai reiškia, kad mes balsuojame prieš kovą su diskriminacija, kad tie aspektai mums nėra svarbus. Taigi reikia dabar kairiesiams prisimti tą atsakomybę. Alejandro Serkas. Mm. Alejandro Serkas. Ačiū pirmininkė. Mes norime balsuoti ir patvirtinti pono Košą pranešimą. Nes priešingai mes labai susirūpinę dėl kovos su diskriminacija. Visi šiame komitete puikiai žino, kad kai rengiamas yra pranešimas, reikia įsiklausyti ir kitų į kitas frakcijas, įsitraukti į dialogą tam, kad būtų užtikrinamas visapusiškas skaidrumas bendraujant su kitomis frakcijomis. Negalima štai taip savo norų nuspręsti grįžti prie kompromisinių pakeitimų ir nepateikti jokių paaiškinimų. Aš tikiuosi, kad paskutinį kartą nutinka tokie dalykai, nes mūsų frakcija visuomet atvirai yra pasirengusi svarstyti pakeitimus, tačiau jeigu staiga pakeičiama nuomonė, dėja turime pasakyti, kad negalime su tuo taiksytis. Dėkoju. Elizabeth Retter, žaliųjų vardu. Pirmiausia, dėl procedūros. Sava iniciatyva rengiamas pranešimas skiriamas tam, kad būtų užbe, užbėgta už akių komisijos komunikatų ir būtų nusiunčiamas aiškus signalas. Tai yra parlamento iniciatyva, kuri dabar atmetama dėja ir komisija pateiks pasiūlymą, mes gal, galbūt galėsime tą pasiūlymą tuomet sureaguoti, taigi gal dar ir nepralaimėjome visiškai. Galėsime klausimą iškelti plenarinėme posėdėje ir paprašyti, kad komisija, atsižvelgiant komisijos ataskaitą, vakar aš labai atsargiai išsakiau savo nuomonę. Aš sakiau, kad dėrybos nebuvo optimalios, kad kitų, į kitų frakcijų nuomonės nebuvo atsižvelgta. buvo pateiktų kontrapasiūlymų. Aš vakar sakiau, kad reik žiūrėti, kaip baigsis balsavimas ir tada galėsime nuspręsti, ar galime galutinėme balsavime pritarti, pritarti pranešimo ar ne. Taip, rezultatas mūsų netenkina, tai dar blogiau negu kad E, dėrybos, kaip, negu kad vyko dėrybos. Gaila, kad dėja balsavome prieš pranešimą, bet aš nemanau, kad pranešimas buvo gerai subalansuotas, nebuvo kalbama apie visas priežastis e, e, dėl diskriminacijos ir tai pagrindinė mūsų kritika šiam pranešimui. Ar būtų kitų frakcijų, kurios norėtų pasiaiškinti dėl balsavimo motyvų? Kągi tai reiškia, kad dėja mūsų komitetas negali patvirtinti savo pozicijos, kaip norėjome, kaip norėjo koordinatoriai. Mm, norėjome savo iniciatyvą parengti pranešimą. Dar prieš užbėgant už akių komisijos darbui, dėja, taip to padaryti mums nepavyko. Taigi ką, tai yra komandinis darbas ir komandinis darbas e, skirtas tam, kad mes bendrą poziciją patvirtintumėme dabar. Il appartiendra à chacun d'en tirer les conclusions. Euh, nous en venons au point 19. Dabar 19 darbo tvarkės punktas ir čia e, balsuosime dėl mūsų indėlio į e, Europos parlamento darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnio keitimą. pagal 81 straipsnio pirmo punkto pirmo papunkčio tekstą. Teikiamas pirmas pakeitimas, kas už, prieš susilaikę pritarta. E, toliau antras papunktis to, tos pačios taisyklės šabaori pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, kas už kas prieš susilaikė atmestas. Teikiu balsavimu šeštąjį pakeitimą už. Norite patikrinti. E, balsavimas prasideda dėl ką tik įvykusio balsavimo. Pakeitimo tikrinimas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Dvidešimt už. Trylik prieš vienas susilaikė. 15 prieš vienas susilaikė. Pritarta. Šeštasis pakeitimas yra tapatus už, prieš susilaikė. Pritarta. Trečiam papunkčiui septintasis pakeitimas, kuriam aš pasiūliau pakeitimą žodžių, kuriam buvo pritarta. Taigi teikiu pakeistą pakeitimą septintąją už, prieš susilaikė pritarta. Po trečiojo papunkčio aštuntasis pakeitimas už, prieš, susilaikę, pritarta. Ačiū už šį balsavimą. Ir dabar periname prie 20 darbo tvarkės punkto. Ir čia balsuosime dėl Filip Bulion parengto pranešimo. Yra nuomonės projektas, kurį parengė Filip Bulon, e, e, teikiamas įtre komiteto nu, e, pranešimui dėl Europos reindustrializacijos, siekiant skatinti konkurencingumą ir tvarumą. Pirmasis pakeitimas. Filipo Benjono, kas už, kas prieš susilaikė atmestas. A kompromisas teikia trys frakcijos už, prieš susilaikė atmestas Patvirtintas šeštas pakeitimas. Pranešė už, prieš, susilaikė, pritarta. Septintasis pakeitimas. Derdeno už, prieš, susilaikė, pritarta. Aštuntasis. Jutas Steinruk už, prieš, susilaikė, pritarta. Po toliau devintasis pakeitimas, ta pati autorė už, prieš susilaikę atmestas. B kompromisas, tai trys frakcijos už, prieš susilaikę pritarta. 17 pakeitimas e, dėl dviejų dalių. Teikiu balsavimą pirmąją dalį. Be žodžio massively. Kas už šią pirmąją dalį prieš susilaikė pritarta. Antroji, kas už tą žodžio pridėjimą už, prieš susilaikė patvirtinta. Masiškai. 18 sarės sąja pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtintas. 19 pakeitimas ta pati autorė už, prieš susilaikė patvirtinta. Trečias, trečia pasaipa C kompromisas už, prieš susilaikė patvirtintas. 24 pranešėjo už, prieš susilaikę patvirtintas. 26 pakeitimas Birgit Sipel už, prieš susilaikę, man atrodo, atmestas, bet e, patikrinsime, kaip balsavome dėl 26. Visi balsavo, balsavimas baigtas. 18 už, 18 prieš atmestas. 27 karimadėlė už, prieš susilaikė patvirtintas. Toliau 28. Norite patikrinti, kaip balsavome dėl 27, tuomet balsuojame dar kartą. Balsavimas prasidėjo. Karimadėlį pakeitimas. Už. Balsavimas prasidėjo, sako pirmininkė. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 17 už, 17 prieš, 2 susilaikė. Atmestas, iš tikrųjų kartais reikia tikrinti. 28. Birgit Sipil. 29 ir 30 yra tapatus, jos visus teikiu balsavimui kartu. Kas už? Prieš? Susilaikę? Patikrinsime. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 18 už, 18 prieš tą pati dauguma atmesta. Dabar teikiu balsavimui 31 sąrėsąją pakeitimą. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atrodo, kad dauguma yra, bet reikia patikrinti. Balsuojame dėl 31 pakeitimo. Balsavimas prasidėjo. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Devyniolika už, septyniolika prieš, patvirtintas. 32. Antrasis Jutas Švainruk už, prieš susilaikė patvirtintas. 33. Pranešėjo už, prieš susilaikė patvirtintas. 34. Už, prieš susilaikė patvirtintas, 35 už prieš susilaikė patvirtintas, D kompromisas teikia tai 3 frakcijos, kas už prieš susilaikė patvirtintas. 39 dar dieno už prieš susilaikė patvirtintas. Ar galiu visus kitus teikti kartu nuo 40 iki 43 visus už prieš susilaikę patvirtintas. Tikiu balsavimui visą E, teisėjų kuros pasiūlymą. Balsavimas prasideda. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 33 už, 3 prieš, susilaikiusių nebuvo. Sveikiname pranešėją. Ir dabar 21 darbo tvarkės punktas balsuosime dėl nuomonės projekto e, skirto Teisės reikalų komiteto nuomonė dėl tolesnių veiksmų, dėl teisėkuros įgaliojimų delegavimo ir valstybių narių vykdomos komisijos naudojimos įgyventinimo įgaliojimais kontrolės. Tai susijęs su komitologija. Ant pirmasis pakeitimas su pakeitimu žodžiu, kurį teikia autorius ar autorė. Tai yra lingvisnis pakeitimas. Ne, jo, dėl jo balsuoti nereikia. Su, kas už? Prieš susilaikę. Patvirtinta. A kompromisas. Teikia dvi frakcijos. Kas už? Prieš susilaikę. Patvirtinta. Penktas pakeitimas už. Prieš susilaikę. Patvirtinta. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintasis pakeitimas Šebaurė už, prieš, susilaikė, tikriname. Kai balsavimą dėl septintojo pakeitimo, balsavimas prasideda. Ar visi balsavo, balsavimas baigtas. 17 už, 19, 18 prieš, vienas susilaikęs, atmesta. Penktas, atsiprašau, aštuntasis pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta. Devintasis pakeitimas už, prieš susilaikė. Patikrinsime, kai balsavimą dėl devintojo pakeitimo. Balsavimas prasideda. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Dvidešimt už, 16 prieš. Patvirtinta. Dabar teikiu balsavimui visą nuomonės projektą. Balsavimas prasideda. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 33 už, 2 prieš, 1 susilaikęs. Patvirtinta. Dabar 22 darbo atvarkės punktas ir balsuosime dėl Birgit Sipel e, rengiamo nuomonės projekto. ITRES komitete rengiamai nuomonė, kurį rengia Frank Prust. Tai yra savo iniciatyva rengiamas pranešimas dėl veiksmų planos skirto tvariai ir konkurencingai Europos automobilių pramoniai. taip vadinamas Karas 2020 planas. Visų pirma, balsuojame dėl A kompromiso, tik keturios sakės už, prieš tai sulaikę patvirtinta. Dabar balsuojame dėl pirmojo pakeitimo. Marijai Kornelisen juos siūloma įrašyti papildomai teksto, bet balsuosime tik dėl antrosios to pakeitimo dalies, kas už siūlymą, už pirmojo pakeitimo antrąją dalį. Už prieš susilaikę. Visi balsavo aktyviai, bet reikia patikrinti. Balsavimas prasideda. Pirmoji dalis atkrenta šio pakeitimo ir todėl balsuojame tik dėl antrosios pirmojo pakeitimo dalies. Ir dabar tikriname elektroniškai. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 17 už, 19 prieš, nepritarta. Ketvirtasis pakeitimas, Birgit Sipel, kas už? kas prieš susilaikė patvirtinta. Penktasis pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta. Ar galiu 6, 7, 8 teikti kartu balsavimui? Kas už, prieš susilaikė patvirtinta. B kompromisas už, prieš susilaikę patvirtinta. Dvyliktasis pakeitimas už, prieš susilaikę patvirtinta. Tryliktasis ta pati autorė už, prieš susilaikę Patvirtinta. Keturioliktasis pakeitimas. Filbenjon ir Filip de Becker. E, už, prieš, susilaikė, atmestas. Dabar C kompromisas, kurį teikia keturios frakcijos už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Ir čia pritarėme ir tiems, kurie siūlė išbraukti teksto dalį. 19 pakeitimas už, prieš, susilaikę, tikriname, kai balsavome dėl 19 pakeitimo. Balsavimas prasidėjo, ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 20 už, 17 prieš, susilaikiusių nebuvo, 19 patvirtintas. 20 Veronika Lopė Fontanė už, prieš susilaikė patvirtinta. 21 tas pati autorė už, prieš susilaikė patvirtinta. D kompromisas už, prieš susilaikė patvirtintas. E kompromisas, teikia keturios frakcijos už, prieš susilaikė patvirtintas. 26. Už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 27. Sarėsaja už, prieš, susilaikė, atmestas. 28. Veronika Lopė Fontanė už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Toliau F kompromisas teikia keturios frakcijos už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Ir toliau. G kompromisas, kas už, prieš susilaikę patvirtintas. 34 pakeitimas Makintaja už, prieš susilaikę tikriname. Balsavimas prasideda. Ar visi balsavo, balsavimas baigtas. 20 už 17 prieš susilaikysiu nebuvo. Patvirtinta. Toliau 39 pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. 40 Birgit Sipel už prieš susilaikė patvirtinta. 41. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 42. Tomas Hendel pakeitimas už, prieš, susilaikę, patikrinsime. Kai balsavimą dėl 42. balsavimas prasideda. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 17 už, 19 prieš, susilaikysiu nebuvo, ne atmestas. 43 už, prieš, susilaikė, atmestas. 44 už, prieš, susilaikė, atmestas. Dabar tikiu balsavimui visą pasiūlymo projektą. Balsuojame elektroniškai. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 34 už, 3 prieš, susilaikiusių nebuvo. Sveikiname pranešėją. Ir dabar paskutinis balsavimas šį rytą. Ne, atsiprašau, sako pirmininkė. Prieš paskutinis. Tiksliau prieš paskutinis balsavimas. Tai yra Fransuoskas teks nuomonės projektas. Pranešės Ramon Temoza Balsis metinės konkurencijos politikos ataskaita. 11 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. B kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl dvylikto. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 17 už, 20 prieš. Atmesta 13 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Primta 14, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta 15, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Primta C kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Primta D kompromisas, kas už, kas prieš primta. 23 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl 23 pakeitimo antroje A naujojoje dalyje. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 19 už, 18 prieš, priimtas. Ir tik vieno balso skirtumas. E kompromisas, kas už, kas prieš, kiek priimta. F kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 26 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. F kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta priimta. 30 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Pasitikrinkime dėl 31. Pradedame. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 18 už, 19 prieš. Atmesta. Ketvirta dalis G kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 36 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime 36. Pradedame. Baigiame. 17 už 20 prieš, atmesta 37, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Penktoje dalyje H kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 44 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. A konstatuojamoji dalis, A kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Ketvirtas pakeitimas David Kasa. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Septintas pakeitimas, buvo atsimtas. Dabar balsuojame dėl visos nuomonės elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 34 <clears throat> už, 3 prieš, niekas nesusilaiko, sveikiname pranešėją. Ir linkime sėkmės, viską pristatant ekonominių ir mm, pinigų reikalų komitete. Toliau. Nuo moterų komiteto siūlomas pakeitimas ponios Jarokos iniciatyvą. Dėl Romų integracijos. Ačiū. Kaip žadėjau vakar, e, kaip sakiau, mes ieškojame tikrai e, aktyviai ieškojame kompromisų, kurie būtų priimtini visiems iki paskutinės minutės. Deja, mes labai vėlai sulaukėme atsakymų dėl A ir B kompro, BA kompromiso. Ir mes e, patikrinti galėjome tik šį rytą tuos tekstus, todėl aš prašau jūsų, kad priimtumėte mano paaiškinimą. BA kompromise mes pakeitėme tekstą, čia paskaitysiu taip pat pažymi, jeigu kažką skaitysite, pasakykite tiksliai, kuris kompromisas, kurį įlūtė, kurį tekstą skaitysite. C kompromisas. Siūloma įtraukti papildomą tekstą po žodžių social exclusion. E, mes įtraukėme tekstą iš BA kompromiso ir norėčiau perskaityti tą tekstą. ketvirtoje eilutėje. Be to pažymi, kad e, didesnis, didesnės mokytojų žinios apie moterų, kul, kul, apie moterų e, su moteriamis susijusią kultūrą, susijusią kultūrą padeda išspręsti kai kurias problemas. A kompromise mes siek, šiek tiek pakeitėme formuluotę iš negatyvios į pozityvę trečiojoje eilutėje. Ten kalbame apie geresnės galimybės įsidarbinti vietoj angliškai puo, kal, minime high employment rate, didesnis užimtumo lygis nei kad būtų galima kovoti su diskriminacija ir taip raginame imtis veiksmų. Aš tikrai apgailestauju, tai, tai nėra įprast, įprastas dalykas. Bet kitų šansų neturėjome, nes pirmųjų atsakymų, pirmųjų pastebėjimų į mūsų pasiūlymus sulaukėme prieš vidurnaktį. Tai yra inovacijų komiteto susirinkimas. Mes inovavome E, darbo tvarkę, atmetėme savo iniciatyvą parengtą e, pranešimą, o dabar e, kalbame apie kompromisus balsavimo metu. Net nežinau, kur čia, kaip mes čia elgiamės. Ar yra kokiu nors paaiškinimu dėl tų kompromisinių pakeitimų? Marian Harkin. Ir aišku, dėl tų pakeitimų, kur siūlau. Norėčiau šį beitą pasitikslinti. Atsiprašau, ponia Bauer, A kompromise. Jūs sakėte, kad mes keičiame žodį puo vietoj žodžio full employability. Čia pirmas sakinys. Žodžiu, vietoj puo, žodžiu better. Atsiprašau. O žodį low keičiame žodžiu high pirmoje lūtėje. Pone Bauer. Puo employability prastos įsidarbinimo sąlygos. Tokia kategorija yra trečioje eilutėje kartojama. Trečioje eilutėje keičiame štai kaip spręsti geresnį užimtumą, didesnį užimtumą, didesnės užimtumo galimybės. Taigi trečioje eilutėje mes pakeitėme formuluotės. E, pranešė, dabar skaitau tekstą, koks, kokį siūlo pranešėja. Tai yra A pakeitimas akcentuoja, kad prastos įdarbinimo sąlygos 4-5 čia nesikeičia dabar. Šešios eilutės nesikeičia. Šeštoje eilutėje tiksliau būtų štai kokia formuluotė. Dėl to siekiame geresnio užimtumo, didesnio užimtumo lygio ir kovojame su diskriminacija mokyklose ir darbo rinkoje. Tai yra vieni svarbiausių tikslų. Ir daugiau niekas nesikeičia. Ar visiems tai tinka? Man tinka. Kadangi čia yra teisėkuros inovacijų visokių šiandieną, tai gal ir šią inovaciją priimsime, pranešėja džiaugiasi. Taip pat C pakeitimas. Čia vėlgi reikia daryti nuorodą į tekstą. Taip. Čia būtų štai kokia formuluoti. Šešios pirmos eilutės nesikeičia, o po to atskirtis ir tada jūs pridėtumėte, tol, taip pat pastebime, kad mokytojų geresnės e, Romų kultūros žinios e, leidžia kovoti su atskirtimi ir po to kreipiamės į valstybės narės ir taip toliau ir panašiai. Ar reikia kokiu tai paaiškinimu dabar? Paaiškinimų nereikia, dabar jau viskas aišku, pranešė labai patenkinta, kadangi mes nukrypome nuo visų taisyklių ir dabar balsuosime. Bet kad ne, tai ne, nebūtų kokia teisinė praktika nuos, nuolatinė, nes e, sekretoriato darbas taps neįmanomas ir jie paprašys perkeliami į kitą sekretoriatą. Pirmas pakeitimas, balsuojame, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Trečias, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. E, A kompromisas pirmoje dalyje. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Primta. Kinga Kuns 8 pakeičiu už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Devintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl devinto pakeitimo. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Šešiolika už, aštuoniolika prieš, atmesta. Dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Vienuoliktas pakeitimas, su žodiniu pakeitimu, ar kas nors priešinasi tam žodiniam pakeitimui, ne. Tuomet dėl 11 pakeitimo balsuojame, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 11. Ar visi balsavo, balsavimas baigtas. 18 už, 18 prieš, niekas nesusilaiko atmesta. Gal būtų geriau, jeigu salėje esantys komentuotų tyliai arba už salės ribų, nes trukdo balsavimui. ponas Ori. Ten, kur noriu, nuo pat pradžių balsavimo pridedu, pridedu du balsus. Nes socialistai e, neturi kortelių. Tryliktas pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Kas už? kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Keturioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Penkioliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. B kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Trečia dalis, kompromisas BA, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Dabar balsuosime dėl EA kompromisu, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. 21 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 23 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 24 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimant, 25 kinga kuns, kas už, kas susilaiko priimta, 26 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl 26. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 19 už, 16 prieš, niekas nesusilaiko, priimta. Penkta dalis kompromisas C, kas už. Dėl penktoje dalyje esančios kompromiso, esančio kompromiso C balsuojame, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau D kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 31 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl 31. Baigiame balsuoti, balsuojame, balsuoti. 17 už 19 prieš atmesta. 32 pakeitimas kinga kuns, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 33 minodora klyvėti. 32 tiksliau pasitikriname, pradedame balsuoti. Ar visi balsavo, balsavimas baigtas. Devyniolika už, septyniolika prieš, priimta, bet 33. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinsime. 33 tikriname. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 19 už, 17 prieš, priimta. Šeštoji dalis, E kompromisas, kurį pateikė keturios frakcijos, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 38 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 39 kingakuns, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau septintojoje dalyje esantis F kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas. Aštuntoji dalis kompromisas G, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas. Kompromisas H, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 54 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 55, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 56, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl 56. Pradedame balsuoti, balsuoti baigiame. 19 už, 17 prieš, priimtas. 57 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 58 Žonliuk benamė pakeitimas atkrinta. 59 kas už, Ne, kartu balsuojame 59, 60, 61, 62, 63, 64 ir 65. Jeigu niekas neprieštarauja, balsuojame dėl visų. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Dabar dėl visos nuomonės balsuojame elektroniškai. Pradedame balsuoti. Visi balsavo, balsavimas baigtas. 30 plus 2 yra 32, 3 prieš. Sveikiname pranešėją. Baigiame balsavimą. 19 klausimas darbo atvarkės. Ne ne 19, 17. Ne, sako pirmininkė, 16. Suteikiu žodį Ritai Almenovaitin, kad ji papasakotų apie vakar vykusį trilogą. Dėrybose su taryba dėl teisių į papildomą pensiją perkelimo gerinimo. Norėčiau paprašyti tų, kurie nori išeiti iš salės, tyliai išeiti ir komentuoti už salės durų. Pone pranešėja, prašau. Ačiū pirmininkė. Buvo labai malonu kad Frederikas Darden, kiti nariai dalyvavo trilogo posėdyje ir taip pat jūs dalyvavote tame parengiamajame techninėme posėdyje, Frederikai, ir tikrai tai buvo labai gerai. Visuomet e, gerai sulaukti daugiau paramos. Taigi, ponė pirmininkė, aš norėčiau štai ką pasakyti. Komisija tikrai labai rimtai nusteikusi dėl šios direktyvos ir teko jiems susitaikyti su tam tikrais dalykais dėl pirminio pasiūlymo pakeitimo. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pažymėti, yra tas, kad e, judėjimo laisvė yra labai siaura. Mums pavyko susitarti galiausiai tik tai dėl to, kad pritarėme, pritarėme diskriminacijai prieš uh, diskriminacijai prieš e, trečių šalių piliečius lygnant su ES piliečiais. Taigi mes norime atsisakyti tokios diskriminacijos. Tačiau diskusijų metu matėme, kad teisininkai siūlė, tarybos teisininkai siūlė įvairius teksto variantus. Ir galiausiai buvo pasiekta pažanga dėl to teksto. Po trejų metų ir 21 metų mes norėjome sutrumpinti trejus metus ir vis dar to norime, kadangi tai yra viešai transliuojami posėdžiai, vieši posėdžiai. Tai mes pozicijos neketiname keisti ir na, nežinau, ar pavyks, pavyks pasiekti daugiau pažangos. Iškilo ir kitų problemų, Taip pat laikui bėgant tapo aišku, kad yra keletas sunkumų, kuriuos, kažin ar išspręsime, ir tai daugiausia problemos dėl apibrieščių. Aš dabar teksto priešai save neturiu, tačiau klausimą, pagrindinė problema yra dėl to, kas yra mobilus darbuotojas. Ta, ta, ta apibrieštis nebuvo aiški, nes tarsi Kalba eina apie žmogų, kuris dirba kitoje šalyje ir panašiai. Tačiau yra numatomas tas dviejų, kalbam apie dviejų metų laikotarpį. Ir techninėme posėdėje ir kalbėjome apie tai, ką reiškia, ką tai reiškia. Reiškia šį savoką komisija patikė paaiškinimus ir tie dviejai metai jų reikia būtinai atsisakyti neturime palikti to laikotarpio, nes tiesiog yra iš karto numatomi ribojimai migruo... <coughs> vykstantiems darbuotojams, migru... migruojantiems darbuotojams. Taip pat tai reikštų, kad Vokietijos valdžia turėtų ištirti, ar, pavyzdžiui, prancūzas darbuotojas išdirbęs trejus metus Vokietijoje patenka tuomet iš šios direktyvos apibriešties, apibriešti ar ne. Po to, jeigu tas žmogus išvažiuoja, tai Vokietijos valdžia turi vėl duoti, duoti užklausimus, ką tas žmogus darė dviejus metus, kad būtų galima išsiaiškinti, ar patenka į taikymos rytį ar ne. Ir tą padaryti tikrai bus neįmanoma, dėl to kils daug biurokratinių kliūčių. Ir aš tikrai nesuprantu, na, galbūt tai yra Vokietijos sistemos ypatumai, gal ekspertai galėtų mums padėti, bet aš nenorėčiau čia kurti tų, pagrindi, tų papildomų biurokratinių kliūčių. Dar vienas dalykas, kur galbūt pavyks, pavyks pasiekti pažangos, tai yra teisų sukaupimas. Teisų kaupimas, kalbant apie užimtumą. Darbuotojas gali, tarkim, pasakyti kad per trejus metus sukaupė tam tikras teisės ir tuomet turi būti daromos įmokos. Ir šiam siūlymui pritarė ir mano kolegos. Mes norime, kad tos, tos realūs, tie realūs mokėjimai būtų uh, susijęti su maksi, maksimaliomis sumomis ir kalbant apie tai, kad visos teisės turi būti traktuojamos vienodai, puiku, tačiau jeigu numatomas ilgesnis laikotarpis, mes nenorime, kad tie žmonės tais pinigais pasinaudotų tam, kad sportinius automobilius susipirktų, kas buvo Junktinėje karalystėje kurį laiką, kalbant apie ES lėšas. Taigi tiek trumpai e, kilo mums problemų trilogija. Ir dar būtent apie tuos klausimus kalbėsime ir per kitam trilogom posėdį. Frederik Darden. Atrodo labai trumpai viskas liko, nes jie bendra poziciją atspindėjo diskriminacijos išvengti bus sunku, pabandyti pakeisti nuomonę per tris metus tai labai sunku ir atrodo nėra prošvaiščių dėl veiksmų laisvės, dėl dviejų metų, kad direktyva būtų taikoma, nes po to e, išeiname už apibrėžimo ribų, tad e, tuos du metus reikia išbraukti. Tai nepriimtina. Toliau yra tokie dalykai kaip E, skatinti e, sukauptas teisės. E, tokį dalyką reikia įrašyti, nes tok, už tokius dalykus reikia, dėl tokių dalykų reikės šnekėti darybose, pirmininkė. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ne, tai tuomet darybiniai komandai linkime tolimesnės sėkmės. Baigiame šį darbo atvarkės punktą. Toliau 26. Čia yra Jutas Steinruk pranešimo projektas veiksminga darbo inspekcijos kaip darbo sąlygų gerinimo Europoje strategija. Tai yra pranešimas savo iniciatyvą ir dėl šio pranešimo 18 rugsėjo vyko labai įdomus klausimai. Žodis pranešėjai. Vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Die Ačiū, ponė pirmininkė. Šio komiteto iniciatyva buvo pasiūlyta parengti pranešimą dėl darbo inspekcijų, apie darbo inspekcijas. Uh, nes matėme daug įvairių saugos ir sveikatos pažeidimų ir pažeidinėjimų ir problemų dėl darbo sąlygų ir tikrai tai nėra pavieniai atvejai, yra nemažai tokių atvejų Europoje, kai matome, kad reikia imtis veiksmų, kažką daryti. Pavyzdžiui, devintame straipsnėje dėl darbuotojų komandiravimo įgyvendinimo. Darbo inspekcijos yra labai svarbios tam, kad būtų užkirstas kelias darbuotojų išnaudojimui ir taip pat tam, kad būtų ir toliau bendrovės elgtųsi teisėtai legaliai, kad nepažeidinėtų saugos taisyklių, nes dėl saugos taisyklių pažeidinėjimų atsiranda iškraipimų vidaus rinkoje ir taip pat puikiai žinome, kad yra tūkstančiai milijardų eurų, kurie yra prarandami nacionaliniuose biudžetuose. Dėl to tie kainuoja e, štai tokių taisyklių nesilaikimas valstybių biudžetams, kalbant apie sveikat, saugo, darbo saugos ir sveikatos patikrinimus. Tiesiog mes norime sustiprinti tikrinimus inspekcijas ir tam, kad, tam, kad darbo teisės nuostatos būtų tinkamai taikomos. Daugelį valstybių narių matome, kad labai trūksta žmonių, inspektorių, dėl to, kad taupoma jų sąskaita. Ir matome, kad darbo sutartys tarosi vis sudėtingesnės ir aišku, dėl to nacionalinėms darbo inspekcijoms uh, irgi sudėtinga, jos negali visko sužiūrėti. Aš savo pranešimą padalijau į dvi dalis. Pirmiausia, Pirmoje dalyje aš kalbu apie nacionalinės institucijas, o antroje dalyje apie ES lygmenį. Nacionalinės institucijos turi laikytis minimalių reikalavimų pagal vidaus rinkos taisyklės ir vidaus darbo rinką tai yra labai skubus reikalas, tos bendros taisyklės yra labai reikalingos tam, kad galėtumėme kovoti su neigiamomis tendencijomis, kurios ryš, išryškėja nacionaliniu lygmeniu. Taigi mums reikalingos veiksmingos darbo, darbo inspekcijos, tai turėtų būti vieša, nepriklausoma institucija, nesvarbu, koks bebūtų jos statusas, nepriklausoma, ji privalo išlikti ir taip pat e, turi būti pakankamai inspektorių, numatytas pakankamas personalo lygis, o pažeidimų atveju darbuotojai turi būti apsaugomi. Taigi jie turėtų turėti teisę pareikalauti savo teisių ir taip pat išsireikalauti kompensacijų, atsižvelgiant į patirtą žalą. Ir Valstybės narės turi taip pat numatyti nuostatas dėl duomenų bazių, tam, kad nacionalinės inspekcijos galėtų tarpusavyje uh, bendradarbiauti. Ir turime neblogų pavyzdžių. Darbo inspektoriai turi būti nuolatos uh, informuojami, gauti šviežiausią ir naujausią informaciją. Ypatingai kalbant apie nepriklausomus darbuotojus, agentūrų darbą, ne visuomet yra viskas tinkamai išregistruojama atitinkamose institucijose. Taip pat ne, ne, nelegalus darbas, čia dėl jo irgi valstybės narės turi pasiūlyti veiksmų planus. Taigi taip pat antroje dalyje patys rekomendacijas ES lygmenių reikalingos agentūros tais atvejais, kai yra tarp valstybinės bylos bandant e, pasirūpinti, kad darbo teisės nuostatų būtų laikomasi. <coughs> Ir taip pat e, na, diskusijos vyksta įvairiose valstybėse narėse. Taip pat e, Europos draudimo kortelė, Europinė draudimo, sveikatos draudimo kortelė būtų labai čia svarbi. Taip pat iš anksto perspėjimo sistemos reikalingos tam, kad informacija apie naujus pažeidimus, naujas pažeidimų formas e, būtų gaunama kuo galima greičiau. RAPEX sistema jau veikia. Taip pat reglamentas dėl tarpinių uh, bendrovė arba rangovų, subrangovų irgi reikalingas. Taip pat e, kovos su socialiniu dempingu taisyklės irgi labai svarbios. Ir komisija yra sutarčių sergėtoje, taigi ji turi būti pasirengusi taikyti nuobaudas ir sankcijas, jeigu taisyklių nėra laikomasi. Ir komisija yra šį beitą padariusi, tačiau kodėl ne, nėra niekas daroma su nedeklaruojamu darbu, nes tai irgi yra e, veiksnys, kuris iškraipo konkurenciją Europos Sąjungoje ir Europos Sąjungos lygmenių, atliekant tas darbo inspekcijas, reiktų į tai atsižvelgti. Nes, tarkim, yra statybviečių, kur nacionalinės institucijos jau nebegali atlikti tyrimų, jeigu ta statybvietė, ta statybos bendrovė dirba keliose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir uh, negali tikrinti statybviečių, kurios yra ne jos teritorijoje. Taigi aš klausiausi kolegų ir mes bendradarbiavome ir aš manau, kad mūsų noras bendras pasirūpinti, kad būtų kovojama su socialiniu dempingu. Tai tuo suinteresuoti ir darbuotojai, ir įmonės. Ačiū. Marian Harkin. Ir... Marian Harkin. Ir tada Danuta Jaslovietska. Harkin. Thank you. Um... Ačiū. Mano kolega Jelko Kacina atsiprašo, kad negalėjo ateiti ir prašo kai ką perduoti jo vardu Alde frakcija. Džiaugiasi, kad svarstomas e, darbo inspekcijų klausimas, kuris yra aktualus, tai yra valstybių narių kompetencija ir mes negalime e, šios ryties reglamentuoti tiesiogiai, bet galime teikti aiškės gairias valstybėms narėms ir inspekcijas atliekančioms institucijoms, nes jų darbas svarbus tinkamam vidaus rinkos veikimui. Tačiau dar čia dar galima daug ką tobulinti valstybėse narėse. Aldė ypač palaiko pažangiosios praktikos pavyzdžių sklaidą ir pasisako už darbuotojų apsaugą, užtikrinant tinkamus darbo standartus, kovojant su piknaudžiavimu ir užtikrinant, kad atli... darbuotojai gautų uh, tinkamą atlyginimą už savo darbą. Reikia užtikrinti teisėtas darbo sąlygas ir skatinti e, informacijos mainus abipus sienų. Paisydami subsidiarumo principo, mes kitą vertus turėtume siekti užtikrinti lygės, lygės teisės ES mastu. Agentūros neturėtų pasirinkti konkrečių valstybių tik dėl to, kad skelbiama informacija apie tai, kad tose šalise e, inspekcijos prastai dirba. Mes. E, tikimės e, e, aktyvių diskusijų šiuo klausimu ir juose dalyvausime aktyviai. Pirmininkė toliau Danuta Jaslovietska. Pirmininkė. Sutinku, pirmininkė, kad darbo inspekcijos labai svarbios kovoje už E, darbuotojų teises. Aišku, mes turime kovoti už tas teises, turime e, bendrovėse kovoti su tokiais reiškiniais kaip legalūs sumažinti atlyginimai. Nes čia būtent lyginama tai, kas yra liečiama kolektyvinių sutarčių Diskusija dėl socialinio dempingo vyksta jau seniai. Taigi pagalvokite, centrinės rytų Europos šalyse atlyginimai yra dar, dar žemesnėme lyginyje. Vakar kolega Steinruk paklausė, kaip galima išgyventi gaunant 300 eurų per mėnesį. Bet e, yra pasirodo įmanoma, nes nemažo, nemažoje dalyje ES šalių taip tokie atlyginimai egzistuoja. Kontrolė būtina, tačiau. Tai e, ir tai yra papildomas būdas veikti. Beje, tokia, toks mąstymo būdas pasitvirtina. E, mums reikėtų daug ką perimti iš Danijos sistemos. E, tačiau pranešime yra tokių punktų, su kuriais nesutinku. E, pavyzdžiui, socialinių partnerių įsipareigojimas. Man atrodo, kad čia per toli nueita su tokia nuostata, nes čia nėra ES E, kompetencija. ES šioje srityje jokios kompetencijos neturi, o kalbant apie komandiruotų darbuotojų direktyvą, tai aš nesu įsitikinusi, kad šis pranešimas turi detalizuoti visus, visas ypatybės susijusias su komandiravimu. Uh, Dar yra kitų dalykų e, čia pristatoma, jos yra, jie yra baisiai sudėtingi, kartais gali pas, paaiškėti, kad tai, kas siūloma, e, išeis labai, labai brangiai kainuos ir e, netgi neigiamų pakeitimų pasiekmių turės. Aš norėčiau pasiūlyti dar pakeitimų. Pirmininkė, ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Aš norėčiau priminti kad tai yra savo iniciatyva rengiamas pranešimas. Mūsų komitetas atlieka savo vaidmenį ir e, tiesiog tampa kelrodė žvaigždė tokiame kalyje, kuriame jau nekarta buvome tokia žvaigždė tapę. Sakykime, kad kaip ir e, Marian Tyson pranešimo atveju e, kur buvo išnekama apie ekonominę ir pinigų sąjungą, e, mes jau šnekėjome tokią tematiką, kaip įdėkti darbo inspekcijas. Beje, atrodo, kad šiandieną vyksta dėrybos dėl kai kurių teisės aktų dalių Tačiau tai yra daliniai teisės aktai. Jie neapima visų problemų, su kuriomis susidurėme Europos darbo rinkoje. Taigi labai svarbu, kad mūsų mm, teisinėse iniciatyvose būtų kuo daugiau tikslumo. Mes be to norime, turime pasižiūrėti, kokias temas įtrauksime kitos komisijos kadencijos metu. Pritariu pranešė ir dėkoju jai už pasiūlymus. Ar komisija nori pasisakyti? Ne? Taip? Tai taip ar ne? Nėra daugiau nei vieno komisijos atstovo? Ar yra salėje kas nors iš komisijos? Tai jūs norite pasisakyti ar ne? Ne. Kągi ačiū. Pone pranešėja, žodis jums. Dėkuoju. Ačiū. Išsakyti komentarai atspindi susidomėjimo mastą šiuo pranešimu. Aš džiugiuosi dėl to, kad mes visi sutarėme dėl gairių, dėl to, kad mums reikia e, užtikrinti aktyvesnį sieną abipus darbo, abi, darbą abipus sienos šioje srityje. Nesakyčiau, kad mm, to darbo kaštai labai smarkiai išauga. Bandžiau mm, išanalizuoti, įvertinti finansinės pasiekmes e, e, valstybėms narėms. Kalbame apie tūkstančius milijardų, kurie nepatenka į E, valstybių narių biudžetus. Aš nesiūlau kištis į kolektyvinius susitarimus, į kitus aspektus. Kalbame apie neteisėtą situaciją, kuri darosi labai dažna Europos Sąjungoje. Turime kovoti, griežtai pasipriešinti tokiems uh, tokiai praktikai. Taip pat skleisti informaciją, užtikrinti, kad ji pasiektų visus ir patvirtinti tarp valstybinius nuostatus, įtvirtinti skaidrės taisyklės. Mes e, nieko nenorime imtis prieš teisėtai galiojančią tvarką, mes kovojame su pažeidimais, galbūt jūs nesupratote, ką aš sakiau, aš kalbėjau apie Vokietiją vakar, niekas Vokietijoje negali išgyventi iš 300 eurų, aš žinau atveju, kai rytų Europos įmonė samdo darbuotojus Čekijoje ir moka jiems 120 eurų per mėnesį ir be to darbuotojams taikomos sankcijos, jeigu jie E, netenkina jeigu jie nepadaro jiems skirtų, e, ne, ne, ne, nepasiekia jiems numatytų rezultatų per mėnesį, iš jų atlyginimų yra išskaitomos baudos. Taip kesinamės į šalių biudžetus net, nes valstybės, e, valstybių biudžetai netenka mokestinių įplaukų tokiu būdu. Mes privalome kovoti su tokiais pažeidimais, su neteisėta veikla. Pirmininkė, vyksta tikrai gyvi, aktyvūs debatai. Pakeitimus reikia tik iki spalio 10 vidurdienio su skaitmeniniu parašu. Ir, tol, ir paskui e, pakeitimus valstysime lapkričio 5, balsuosime 25 lapkričio. Ir šio klausimo nagrinėjimą baigėme. Ir dabar dėl suteikiu žodį Jutai Steinruk, kuri mums pristatys nuomonę, savo nuomonės projektą rengiamą IMKO komitete rengiamam savo iniciatyvą pranešimui pagal 27-ąją punktą dėl integruotos siuntinių pristatymo rinkos ES ir elektroninės prekybos skatinimo. Ačiū pirmininkė. Imko komitete rengiamame pranešime daugiausiai dėmesio skiriama e, siuntinių pristatymo gerinimui vartotojams. Mūsų nuomonė yra naudinga, nes mes įnešame papildomą matmenį į šį pranešimą ir mes kalbame apie darbuotojus. Tarp valstybinius tarp valstybinis siuntinių pristatymas turėtų supaprastėti. Tvarka vartotojams turėtų būti paprastesnė, be jokios abejonės. Tačiau turime suvokti, kad e, už tai reikės sumokėti tam tikrą kainą. Netgi e, siuntų pristatyme iškyla problemų, nes yra daugybė to pristatymo grandinėje, e, dalyvauja daugybė subrangovų. Dažnai tie subrangovai neturi nieko bendra su pagrindiniu paslaugos teikėju ir jų negali priversti būti atsakingais už kai kurias teisės, e, turiuomenį neapmokamas atostogas, e, teisė į tinkamą darbo dieną. Todėl turime gerinti bendradarbiavimą tarp nacionalinių e, tokių siuntinių e, pristatymo įmonių. Reikia siekti, kad būtų pripažįstamos darbuotojų teisės, užtikrinti, kad pristatymas būtų siejamas su visomis teisėmis, kurios galioja tokiais atvejais. Ir siuntinio E, siuntinis pristatanti įmonė turi užtikrinti, kad, jie, kad, dirbtų, kad joje dirbtų darbuotojai, kurie būtų tinkamai paruošti ir kad žinotų visą e, su šio darbu susijusią informaciją. Reikia inform, galimybės e, sekti siuntinio kelionę, taip pat užtikrinti, kad tie siuntinius pristatantis žmonės turėtų teisę į Mm, galimybę įsigyti degalų. Ačiū. Lauksiu diskusijų šiuo klausimu. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų įsijungti į diskusijas apie elektroninę prekybą? Tai yra labai svarbus klausimas ateities. Taigi, pakeitimus prašome teikti iki 10 spalių 5 gruodžio darbo reikalų komitetas balsuos, o imko 16 ar tai 17 gruodžio balsuos. Dabar baigiame darbą ir 28 darbo tvarkės klausimas. David Kozak Europos mažmeninės priekybos veiksmų planas, kuris būtų naudingas visiems dalyviams. Pone pranešėjų, žodis jums. Čia buvo pateiktas 31 pakeitimas, prašome juos pristatyti. Ačiū pirmininkė. Pakeitimai, kurie, kurios pasiūlė kolegos dėl mažmenės prekybos veiksmų plano, uh, man suteikia, suteikia daug energijos, suaktyvina tą mažmeninės prekybos sektorių ir tai leis kovoti su nedarbu valstybėse narėse. Sudėkingas visų frakcijų kolegoms už pateiktus pakeitimus, mano nuomoniai. Ypač norėčiau paminėti štai ką tas punktas, kur kalbama, tas pakeitimas, kur kalbama apie tai, kad reikia atsižvelgti į darbo rinkos judumą ir kiek tai paveikia mažmenės prekybos sektorių. Ir tai, kad rinkos poreikiai netitinka e, siūlomų įgūdžių. Taip pat, kad akcentuojama tai, kad darbdaviai turi renkti darbuotojus pokyčiams sektoriuje, pokyčiams, kuriuos išprovokuoja inovacijos. Pritariu tam, kad darbdaviai turi būti aktyvesni šiuo atžvilgiu. Taip pat akcentuojamas mokymasis visą gyvenimą, tai yra labai svarbus dalykas. Tai minima viename iš pakeitimų ir tai, kad reikia remti tradicinius amatus, Taip pat mažos vidutinės įmonės dažnai veikia kaimuose, kaimeliuose, jos yra labai svarbios vietos bendruomeniai ir 31 pakeitime apie tai kalbama. kalbama. Taip pat aš pasisakau už daugelį kitų elementų, kuriuos pasiūlė kolegė Andrėja Katsulino. Aš manau, kad šie elementai labai gerai nušviečia situaciją ir su kokiais sunkumais susidarė darbdaviai šiame sektoriuje. Aš manau, kad turėtumėme šiek tiek pakoreguoti tam tikras formuluotės savo biure. Aš tikiuosi, kad mes kažkaip pabandysime su mano komanda surasti tinkamą formuluotę. Taip pat Kolegai Kavarno norėčiau padėkoti už 3, 16, 20 ir 28 bei 29 pakeitimus. Tai yra puikūs pakeitimai. Taip pat norėčiau informuoti komiteto pirmininkę ir kolegas, kad jau keturi pakeitim, kompromisiniai pakeitimai buvo parengti ir išdalinti. Uh, Jie, juos įeina 1, 2, 6, 7, 8, 9 pakeitimai, 16, 17, 18 ir 19 pakeitimai. Dabar dėl tų kompromisinių pakeitimų ir yra deramasi, taigi aš tikrai labai entuziastingai ir optimistiškai laukiu tolesnio darbo su šešėliniais pranešėjais ir kolegomis, tam, kad galėtumėme pasiekti pažangos e, dėl šio teksto, dėl šios nuomonės ir aš dabar dar norėčiau visiems padėkoti už indėlį pastarosiamis dienomis. Ačiū. Kas nori pasisakyti diskusijose? Pone Kostelo, po to pone Lambert, tik pone Kostelo, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau sureaguoti socialistų šešėlinio pranešėjo Kocolino vardu. Pirmiausia, jis paprašė, kad mes perduotume jo nuomonę apie pranešimą, apie nuomonę, jis mano, kad Kazos parengta nuomonė yra labai gera, geras tekstas, nes trūksta galbūt tam, tam tikrų socialinių aspektų. Visi pakeitimai užpildo tas spragas mūsų manimo. Ponas Katsulino dirbo su ponu Kaza, rengiant kompromisinius pakeitimus ir e, tikimės, kad bus pasiektas greitas ir geras rezultatas. Du pakeitimai, kuriuos pasiūlė ponas Katsulino, yra labai svarbus mūsų frakcijai. Pirmiausia, penktasis, kuriame kritikuojama stambių korporacijų veikla dėl ekonominio nuosmukio buvo prarasta daug darbo vietų mažmenės priekybos sektoriai, skaitant ir stambius mažmenininkus. Ir dėl to, kur kas daugiau nei anksčiau reikia, verčiami yra darbuotojai dirbti trumpiau. Kai kurios tarptautinės korporacijos išlaiko, kurių pelnas nesmuko, vis tiek jos pasitelkia krizės pretekstą ir mažina darbo valandas ir mažina atlyginimus. Keturioliktasis pakeitimas. Jame kalbama apie mažmės priekybos sektorių, kuris, kuriame yra daug įvairių sutarčių naudojama. Yra verčiami darbuotojai dirbti netgi ir viešų švenčių, valstybinių švenčių metu ir tai kenkia darbuotojų sveikatai, socialiniam jų šeimos gyvenimui. Pakeitime siūloma, kad valstybės narės primtų griežtus teisės aktus dėl darbo sekmadieniais, darbo vakarais, e, mažmenės priekybos sektoriuje. Mes Nenorime visiškos liberalizacijos mažmenės priekybos sektoriuje. 21 pakeitimas. Mes galėtumėme žodiniu pakeitimu išbraukti paskutinį sakinį, kur teigiama, cituoju, ir priimti griežtus teisės aktus dėl darbo valandų, tam, kad būtų užtikrinta sąžininga konkurencija. Jeigu kitos frakcijos balsuos už, tik tuo tik, tik tuomet, jeigu 14 pakeitimas bus patvirtintas. Galime pritarti visiems kitiems pakeitimams, tačiau norėtumėme pabrėžti tris dalykus. Pirmiausia, turi išnyksta mažos parduotuvės kaimuose, centruose, e, statomi dideli priekybos centrai ir pagyvenusiems žmonėms labai, ar negaliems žmonėms labai sunku gauti priekes, e, įsigyti priekes. Tai socialinė kenkia socialiniai sanglaudai. Taip pat reikia kaupti informaciją, statistinius duomenis apie profesinius, profesinės ligas ir nelaimingus atsitikimus. Ir mes prašome, kad komisija atnaujintų direktyvą dėl kaulų ir raumenų lygų darbo vietose. Taip pat e, darbuotojai e, mažmeninės priekybos sektorė turi būti tinkamai informuojami ir turi būti atliekami darbo patikrinimai šioje srityje. Ačiū, ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Gal poniai Kostelio norėtumėte atsakyti pranešėjų? Kalbėsiu trumpai. Dėl mm, kolegos Kosolino pasisakymo, dėl penktojo pakeitimo ir 14. Man e, pasiūlymai yra priimtini, tačiau, dabartinė, tačiau ne dabartinė redakcija. Pateiktas pasiūlymas turi būti patikslintas. Aš sutinku, kad tai yra svarbus pakeitimai, tačiau pats tekstas turi būti suformuluotas tiksliau. Reikėtų padirbėti draugė atinančiamis savaitėmis ir tekstą patobulinti, ypač kalbant apie 14 pakeitimą. Pritariu ir e, siūlymui paminėti nedidelės parduotuvės esančias nedidelių miestų ir kaimų centre ir esu pasirengęs priimti tuos pakeitimus dėl mažų parduotuvių e, kaimų centruose. O dėl viso kito, kolegos pirmininkė, rengiuosi toliau renkti kompromisinius pakeitimus ir aš tikiuosi, kad ateinančiomis dienomis pavyks rasti sprendimą. Ačiū. Ačiū. Šį darbo tvarkės klausimą išnagrinėjome. Kompromisinius pakeitimus nagrinėsime 17 spalio, balsuosime dėl jų tą pačią dieną, kad MKO, MKO komite komitetas galėtų juos atsižvelgti 5 gruodžio. Jeigu nieko m, mm, neturite punktų į kiti klausimai, kitas mūsų susitikimas vyks 10 spalio nuo 9 iki 11 Strasbūrė, ketvirtadienį vakare, ir 17 spalio nuo 9 iki 12 Briuselėje. Visiems geros dienos ir ačiū. Viso geriausio.